pastangas visiškai uždaryti Gvantanamo kalėjimą. Ačiū. Komisarija, con la intervención de... Koju, ponė komisarė. Komisarės pasisakymų baigėme diskusijos šią temą, dabar pradėsime balsavimus. Vietnam hace, tenemos siete, siete propuestas de eh, votación. Dėl Vietnamo yra pateiktos septynios rezoliucijos. Vieną rezoliuciją parengė šešios frakcijos, tai yra bendra rezoliucija. E, tai yra visos frakcijos išskyrus GUE. Taigi dabar balsuosime dėl bendros rezoliucijos projekto balsuosime vardiniu būdu. Aš pats išsitrauksiu savo balsavimo kortelę. Votacion. Balsuojame. Todos hemos votado, efectivamente. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. vienbalsiai patvirtintas šis rezoliucijos projektas. Dabar balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų dėl žmogaus teisių Kazakstane. Buvo pateiktas pakeitimas žodžiu, jo autorė ponė De Kaiser. suprantu, kad tai, tai taip, kad tai yra techninis pakeitimas, bet galbūt, ponė Dekaiser, jūs pati jį galėtumėte pristatyti, nes atrodo, kad nieks neprieštarauja jūsų pakeitimų. Prašau, ponė Dekaiser. Ačiū, pirmininkė, iš tikrųjų. N konstatuojamoje dalyje N pasakyta dėl vyriausios įgaliotinės Ashton vizito Trinę Aziją kad po to ji nepadarė jokių pareiškimų, kadangi ji apie tai nepaskelbė jokių pareiškimų. Čia vis tik tai aš esu radusi pareiškimų 2012 gruodžio mėnesio iš karto po vizito. Čia, kad negalvotumėm, kad tikrai nieko nepasakė to klausimo, aš manau, kad reikėtų e, dėl to klausimo e, per savo vizitą, pridurti per savo vizitą. Bet po to 2012 m. gruodį. Taigi, ji nepaskelbė jokių pareiškimų per savo vizitą, bet padarė tai po to 2012 m. gruodį. Tai atitiktų faktus. Nu, e. Dėkoju, Veronik. Niekas neprieštarauja tokiam pakeitimui, tai galime balsuoti. Balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto su tokiu žodiniu pakeitimu. Vėl vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Todos hemos votado. Ar visi balsavote? Atrodo, kad jau visi balsavo. Balsavimas baigtas. Matote rezultatą. Tekstas patvirtintas didžiaja balsų dauguma. el acta de esta sesión se va a someter a la aprobación del Parlamento. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas tvirtinimui kito posėdžio metu, e, įskaitant ir tas rezoliucijas, kurios buvo patvirtintos. Ar ponas